kad pilnai įgyvendintume paslaugų vidaus rinką. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, poniai Korasa Bild. Dėkuoju visiems, kurie kalbėjo. Balsa, e, diskusijos šią temą baigtos. Balsavimas dėl Koraca Bild pranešimo įvyks rytoj. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie ponios Legrip pranešimą apie Sąjungos muitinės kodeksą. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Prašau, ponė Legrip. Keturios minutės. Merci, madame euh, la présidente. Madame... Dėkoju, ponė pirmininkė ponia komisarė, gerbiami kolegos. Čia susirinkome šį vakarą aptarti mano pranešimo tekstų dėl ES mūtinės kodeksų ir pakeitimų, kurie buvo e, pateikti po trilogo dėrybų. Pone komisarė, sausį gegužį 2013 metų vyko tos dėrybos. Noriu padėkoti visiems kolegoms, visai dėrybų komandai. Ypač dėkingas su vidaus rinkos komiteto pirmininkui, ponui Malkomui Harborius, iš tikrųjų buvo uola tose tarybose. Taip pat Airijos ir pirmininkavusiai Airijai ir jos atstovams, visi tie, tie asmenys įdėjo daug pastangų ir manau, kad dabar visi pasiekėme reikiamą konsensusą ir tik gegužės 29 dieną vidaus rinkos komitete vykęs balsavimas parodė, kad Visi pritarė šiems siūlymams. Muitinė sąjunga yra labai svarbi Europos sąjungai. Ji nuo pat 57 metų nuo Romos staties pasirašymo yra vienas iš ramščių, kuriuo remiasi vidaus rinkos Europos sąjungoje veikimas. Jie remiasi daugybė Europos sąjungos politikų, tų politikų sėkmė ir efektyvumas priklauso nuo to, kaip veikia muitų, muitų sąjunga. E, manau, kad daugelis pritars mano siūlymui. Mes kalbėsime apie tai, kaip muitinis kodeksą pavyko modernizuoti, jis tapo jaunesnis, modernesnis. Prieš 20 metų buvo e, numatytos kai kurios taisyklės, o pasikeitimų nuo tada įvyko daugybė. Paspartėjo globalizacija, išsiplėtė pasaulinė prekyba, įvyko įvairių technologinių naujovių, e, atsirado naujų iššūkių, su kuriais turime tvarkytis pavyzdžiui, technologijų rizikos, teroristinės rizikos, sanitariniai pavojai įvairūs, e, prekių padirbinėjimas ir kontrabanda plačiau išplito, su, su, su tais dalykais turime kovoti. Taigi, supaprastinimas, modernizavimas, pragmatizmas, prisitaikymo lankstumas valstybėms yra mūsų siūlomų pasikeitimų tikslas. Norime palengvinti gyvenimą įmonėms, kad jos galėtų dirbti palankesnė joms aplinkoje. Svarbu, kad nebesiskirtų atskira praktika valstybėse narėse, kad e, ta praktika ir jos skirtumai nekenktų e, to kodekso modernumui. Paminėsiu tik svarbiausius dalykus susijusius su pasikeitimais. Yra kalbama apie e, muitinę sistemą, kur veiks be popierių. E, taip pat kalbama apie patvirtintus ekonominius subjektus, apie tam tikrą statusą, nes įmonės turinčios tokį statusą galės vykdyti sklandžiau prekybą remiantis pasitikėjimu tarp ekonominių subjektų ir muitų tarnybos. Rytoj suteiksime Europos muitų sąjungai tam tikras priemonės, kad būtų galima geriau bendradarbiauti su e, analogiškomis struktūromis už ES ribų, nes prekyba tampa vis labiau pasaulinė, globali. Tad laikas E, įdėkti abipusio pripažinimo mechanizmus. Prie to sąrašo galėčiau pridėti ir dar tos pasikeitimus, kurie yra susijęs su e, reformomis susijusiomis su laikinu prekių saugojimu. E, ekonomikos subjektai turės daugiau galimybių lankščiai tvarkyti savo prekių srautus. Mums dabar reikia žengti pirmin. Mūtinės kodekso reformos procesas buksavo nuo 2008 metų, prie to prisidėjo ir e, ekonomikos krizė. Tad dabar, kai jau artėjame prie tikslo, kai jau turime tekstą, kuris padės atnaujinti Mūtų sąjungą ir tai laikas balsuoti, patvirtinti, kad konkrečiai būtų galima gyvendyti tas nuostatas, kurių E, siekiame kartu su Europos komisija, su valstybėmis narimis. Mūsų žemynų tai yra labai svarbus dalykai. Reikėtų, kad vidaus rinkai ir jos subjektams būtų pateiktos visos priemonės, kad būtų galima geriau atremti globalizaciją, kuri gali mums duoti labai daug, jeigu tinkamai tomis priemonėmis bus naudojamasi. Taigi, taip pat labai svarbu užtikrinti mūsų vidaus rinkos tinkamą aplinkos apsaugos lygį. Būtina, kad būtų saugomos vartotojų teisės, kad galėtume į 21 amžių tikrai žengti drąsiai. Norėčiau Jums leidus, mane pirmkė, paminėti dar vieną kitą dalyką. E, šio kodekso įgyvendinimas bus ypatingai svarbus artimiausių metų. Taip pat labai svarbu, kai balsuosime rytoj. Mes Europos komisijai suteiksime tam tikrą kryptį, tikslą. Mūtinis kodeksas turės būti įgyvendintas ir situacija žymiai pagerės. O tam yra labai svarbu, kad e, rengiant visas techninės nuostatas, konkrečias praktinės detalės, e, kur, aišku, nesklandumų gali pasitaikyti. Tad labai svarbu, kad visos suinteresuotos pusės labai nuoširdžiai įsitrauktų į darbą, kad vyrautų visiškas skaidrumas, kad vyktų atviros diskusijos, kad rezultatas būtų optimalus ir visiems teigiamas. Na, ne, nenorėčiau sakyti, kad e, jūs jau dabar perdotumėte reikiamas instrukcijas savo, e, pada, savo tarnyboms, o ne komisarė, bet manau, kad visi dirbs tokia dvasia ir be papildomų instrukcijų. Ačiū. A, sveiki, žodis, ponė komisarė, sveiki, žodis mano šiemetui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pranešėja, gerbėmėjai parlamento nariai, naujasis reglamentas tai yra Sąjungos muitinės kodeksas, apie kurį diskutuojate šiandieną, yra pavyzdys to, kaip veiksmingai e, rengi, gali būti renkamasi dėryboms. E, E, šiuo klausimu. Ypač prisidedant ponai Harbo ir poniai Legryp, mes galime tikėtis labai e, teigiamų rezultatų, e, turint omenyje ir kad reglamento peržiūrai buvo numatytas gana ribotas laikas. Ir daugelis stebėtojų, šio proceso stebėtojų netgi gana skeptiškai vertino, kad mums pavyks per tokį saliginai trumpą laiką pasirenkti daryboms ir parengti šį, pranešim, šį e, dokumentą. Tačiau e, daugelį, e, visos suinteresuotos institucijos e, dirbo labai nuoširdžiai ir mums pavyko puikiai pasirengti. Ir galutinis projektas netgi atrodo yra vaisingesnis, gražesnis, kokybiškesnis už pirminį, už, tai, už tą darbą, kuris buvo, nuo kurio mes pradėjome. Ir pirmiausia, reikia pasakyti, kad į e, šį e, pagrindų teisės aktą įtraukiant e, teisinės nuostatas prisidės prie Sąjungos muitinės kodekso vieningo įgyvendinimo. Ir taip pageriname balansą tarp pačių muitinių darbo vykdymo ir galimybių lengviau plėtoti savo veiklą ūkio subjektams. Taip pat e, pats e, principo, e, darbo be popierių principo įvedimas yra labai esminis, e, turint omenyje, kokia yra dabar e, teisinė situacija, kuomet e, e, paraiškos dėl muitų yra teikiamos įvairiomis formomis, ne vien tik tai papi, daugiausia papirinė, bet taip pat ir ne, taigi reikia suvienodinti tas sąlygas. E, Taip pat reikia patvirtinti, suformuoti būtinas partnerystę e, tarp muitinių ir e, muitų subjektų. Ir e, taip yra nu, sus, įvedama nauja savoka, tai yra laikino, tai yra licencijuotas ar patvirtino to ekonominio subjekto apibrėžimas. Ir e, tokie subjektai galės aiškesni, remtis aiškesnėmis taisyklėmis, kurios bus suvienodintos ir supaprastins jų e, darbą. Taip pat turėtume prisiminti, kad Sąjungos muitinės kodeksas turi pereiti nuo e, E, teisės akto prie jo realaus įgyvendinimo. Ir aš turiu e, jūs patikinti, kad komisija viską darys, kad e, laiku ir išsamei informuotų parlamentą apie šio reglamento įgyvendinimą. Ir taip pat įtrauks iš parengiamą į darbą valstybės narės, užtikrindama skaidrų informavimo procesą. Dėkoju. Ačiū dabar ponia Muskardinė. Dėkoju. Ponia pirmininkė, ponas komisarė, galų gale parlamentas balsuoja dėl muitinės e, kodekso ir bando išspręsti vidaus rinkoje esantį čia esantį disbalansą. Tas disbalansas kenkia ir vartotojai, ir įvairiems sektoriams. Jau ne vieną kartą tvirtinome, kad vidinė rinka teigiamai funkcionuos tik tada, jeigu bus visur vienodos taisyklės, kai taisyklės nevienodos, nevienoda kontrolė, e, nevienodi opera, e, operatoriai e, ar oficialiai ar, ar neoficialiai, jeigu nevienodi PVM tarifai e, nuo šiaurės iki pietų, nuo rytų į vakarų, tai aišku atsiranda labai dideli disbalansai. E, nebus laisvos rinkos, jeigu nebus laisvų lygių taisyklių, e, nebus vartotojų apsaugos nei lygybės tarp įvairių įmonių, jeigu nebus tikros sistemos muitinėje, harmonizuotos sistemos. Mes tik, tikimės, kad tas vėlavimas bus pavydas ir e, jeigu norime apsaugoti e, piliečių gerbuvį, turime kovoti prieš e, padirbinėjimus ir kuo greičiau e, modernizuoti ES muitų kodeksą. Ačiū oratoriai nuo frakcijų. EPP atstovė ponė Jaslovietska. Dėkoju, panė pirmininkė. Šiandien aptariamas dokumentas yra ne šiaip savo kažkoks teisininis pagrindas muitinės kodeksui. kodeksui. Tai yra tas dalykas, kuris padidins vidaus rinkos patrauklumą. Pranešime Europos parlamentas pabrėžia vieną iš svarbių tikslų, kuris yra supaprastinimas ir verslui palankių sąlygų kūrimas. Visą tai yra labai svarbus elementai vidaus rinkos kūrimui. E, jeigu visą tai bus įgyveninta sklandžiai, be abejo, rinka galės veikti išnaudodama visą savo potencialą. Būtina taip pat yra visur vienodai taikyti mūtinis kodeksą visose valstybėse narėse. Dėl to norėčiau, kad visos valstybės pritartų elektroniniam duomenų tvarkymui tarp mūtinių atskirų tarnybų jos ir verslo įmonių. Visą tai padės išvengti ilgų procedūrų, kurios gali sukomplikuoti ekonominės procesus ES. Nes tos išimtis turėtų taikomos labai retais ir specifiniais atvejais. Pritariu poniai Legrip, jos tikslas buvo skurti, sukurti tokią tvarką, kad verslininkas tik kartą turėtų pateikti duomenis muitinių tarnyboms. Ir visa tai turėtų būti taikoma e, taip, kad įmonėms būtų galima veikti lengviau, taip pat gerė, tuo būdu būtų galima užtikrinti geresnę kontrolę. Buvo pateiktas siūlymas numatyti tokias taisyklės, kurios padėtų veikti taip vadinamiems autorizuotiems, identifikuotiems ekonomikos subjektams. E, visa tai turėtų veikti remiantis tam tikromis teisinėmis taisyklėmis. Dėl to ir yra svarbu, kad paranešėja pabrėžia ne tik nuostatų suderinimą su Lisabono sutartimi, taip pat ji paminėjo, kad muitinių kodeksas bus labai svarbus vidaus rinkos konkurencingumui instrumentas. Supaprastinimas bus e, teigiamai įvertintas verslininkų ir taip pasitarnaus ekonomikos augimui. Ačiū. Ačiū, kolegė Rapti, kalbės socialistų frakcijos vardu. Kirija Proedrė, aš efkaristo poli. Pone pirmininkė, dėkoju. Yra tikrai puikus momentas Europos parlamentui diskutuoti apie e, sąjungos muitinės modernizavimą. Mes labai e, nuosekliai ir labai nuoširdžiai dirbome ir, aišku, visų pirma tą darė ponelė Grip. Ir taip pat ir vidaus rinkos komiteto ponas, e, pirmininkas ponas Haporas taip pat e, dirbo labai e, nuoširdžiai, jisai vadovavo ir e, dėryboms ir dėl to e, galutinis mūsų darbo rezultatas prisidės prie mūsų gyve, gyventojų gyvenimo palengvinimo. Ir nors šis pranešimas yra gana techninio pobūdžio, tačiau e, E, prieimus teisės aktą, reglamentą, mes tikrai stipriai padėsime mūsų įmonėms ir gyventojams, ypač šiais krizės laikais. Šioje krizėje mes galime padėti piliečiams šio teisės aktu kadangi e, įvairios, e, pavyzdžiui, pavojingos prekes ar medžiagos e, nebegalės taip laisvai cirkuliuoti ES rinkoje, taip mes apsaugosime savo gyventojus, savo vartotojus. Taigi mes galime padėti įvairioms pusėms mes galime padėti tiek verslui, kuris gali e, pasinaudoti pas, e, e, visa, visomis turimomis technologijomis ir procedūromis paprasčiau ir tuo pat metu ir mūsų piliečiams. Taigi Europos parlamentas prisideda labai vaisingai prie sąjungos vidaus rinkos įgyvendinimo. Dėkoju dabar ponė Rinaldi, Aldi frakcijos vardu. Ponas Rinaldi. Pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegiai Liugrip e, ir ponė Muskardinį. Iš tikrųjų, jūs kalbate apie temą, kuri viena vertus gali pasirodyti labai techninė, tačiau tai yra ta tema, kur liečia visus e, piliečius, nes muitinė pats žodis yra kilęs iš žodžio sofa. Tai senovėje buvo paprasta suolas, ant kurio buvo galima atsisėsti ir prekiauti. Muitinė ir dabar vaidina tą patį vaidmenį. Mūsų įmonėms be abejo tokios struktūros egzaminas kainuoja. E, kartais prekių srautai vėluoja, tai kenkia mūsų įmonėms, jų konkurencingumui tenka laukti dienas, o kartais ir ištisas savaitės, kad būtų galima uh, E, sulaukti prekių išleidimo iš muitinės, kad būtų galima atsiimti prekes ir pagaliau su palengvėjimu atsidūsti, kai ta kliūtis būna įveikta, nes muitinė šiandien dar tebėra kliūtis. E, tai yra tas fenomenas, kurio nevalia pamiršti. Trilogo sustikimų metu mes pateikėme siūlymą dėl svarbiausių dalykų, kurie man regis yra vieni svarbiausių. O būtent technologijų vaidmuo, informatikos priemonės, komunikacijos priemonių vaidmuo turi būti toks, kuris padėtų sutaupyti pinigų. Visur turėtų veikti vieninga sistema, be jokių išimčių, išskyrus laikinas išimtis dėl kokių nors labai ypatingų ir specifinių priežasčių, tačiau yra būtina, kad mes turėtume vieną sistemą visoms 28 valstybėms narėms. Nes Priešingų atveju, kaip labai teisingai pasakė mūsų pranešėja, atsiras vis daugiau skirtumų tarp toliausiai pažengusių šalių ir vėluojančių šalių. Ir tas skirtumas e, vis didės laikui bėgant. Skirtingos deklaracijos arba atskira deklaracija dėl laikino prekių saugojimo, man atrodo, nėra reikalingas dalykas. Reikėtų, kad mūtinės tarnybos turėtų galimybę tiesiogiai prieiti prie prekių. Europos parlamentas pateikė savo pakeitimus, jie yra visai pagristi. Tartautinės prekybės komitetas pasiūlė sudaryti darbo grupę, kurios tikslas būtų spręsti konkrečias užduotis ir man atrodo, tai yra visai išmitingas siūlymas. Aš manau, kad mums reikia muitinės bendros tarnybos visoms 28 valstybėms narėms. Turime vidaus rinką, turime išorės sieną su trečiosiomis valstybėmis, tad yra būtina, kad sąlygos būtų visos e, vienodos visiems. Tuo būdu galėsime pateikti įrodymą, kad Europa yra privalumas, pliusas visiems. Ir tai tas kodeksas turėtų tam pasitarnauti. Ponas Bielan, Vieninga Europos rinka turėtų skatinti e, tarp e, valstybinę e, prekybą ir vido, sąjungos muitinė turėtų pat, taip pat būti, kiek manoma, vieningesnis mechanizmas, kad galėtume konkuruoti tiek tarpusavyje, tiek ir pasaulyje. Ir aš visiškai pritariu Sąjungos muitinės kodekso e, tobulinimui, kad išvengtumėme įvairių procedūrų dubliavimuose, kad būtų pagerintos e, informacinių technologijų, modernių technologijų naudojimas. Ir E, tokiu būdu mažinant prekių e, e, kainas dėl mažėjančių muitinės procedūrų sąnaudų. Tai, tai be abejo išeitų į naudą mūsų vartotojams. Taigi reikia viską reikia supaprastinti. Reikia mažinti procedūrų vykdymo, trumpinti procedūrų vykdymo laiką. O iki šiol tos procedūros buvo pernelyg ilgos ir dokumentai, muitinio dokumentai turi būti kiek manoma paprastesni ir lengviau suprantami. Dėkoju. Toliau eikime prie kitų kalbėtojų, ponė Gephardt. Pane pirmininkė, Europos muitinės kodekso reformos tikslas buvo supaprastinti muitinės procedūras, modernizuoti e, jas įmonėms, pagerinant, palengvinant jų veiklą ir tuo pat metu pereiti prie elektroninių procedūrų. Tai buvo tikrai puikus Europos komisijos e, tikslas, kurį mes sveikinome, tačiau komisijos pasiūlyme buvo kai kurių dalykų, kurie kaip tik e, kėlė grėsmę tų tikslų įgyvendinimui, ypač kalbant apie nepreferencinės e, prekių kilmės nustatymą. E, tokios e, e, nuostatos kaip tik gerokai sus, su, su pasunkins, gerokai pasunkins procedūrą susijusią su ES priekyba su kitomis pasaulio valstybėmis. Ir tai, aišku, net ir prieštarauja Europos teisingumo teismo atitinkamams, atitinkamiems sprendimams. Tokios nuostatos tik tai dar labiau padidina administracinę naštą įmonėms ir, e, ir yra nustatomos, e, e, nustatomi nereikalingi sąrašai, tam tikrų prekių kategorizavimas ir labai stipriai apsunkinamas muitininkų darbas ir taip pat verslininkų gyvenimas. Taigi mes tam visiškai nepritarėme ir tikimės, kad pradedant dėrybą su taryba, e, e, pradėjus dėryb, dė, derantį su taryba, mes turėjome pateikę tam tikrų kompromisinių pasiūlymų ir e, to, kuriais remiantis būtų buvę galima pasiekti tų kilnių komisijos pirminių tikslų. Ir tikimės, kad pavyks juos įgyvendinti ir greitai. E, praktiškai imti naudoti tą Sąjungos muitinės kodeksą, kad muitinės, veikla, muitinės e, mechanizmai veiktų kiek manoma efektyviau. Ponas Koferati. Grazie Presidente, come è stato detto dai colleghi. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjo prieš mane pasisakė kolegos, rezultatas bendrai paėmus yra teigiamas. Aišku, kelyje pasitaikė įvairių kliučių. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems, kurie dirbo su jie frakcijų, kitų frakcijų atstovams. Patvirtinto ekonominio subjekto statusas yra labai svarbus dalykas, tačiau e, nereikia to siekti nepaisant saugumo. Kaip sakė ponė Gevart, nepreferencinio saugumo e, dalykai turi, neturi būti esminiai. E, tikslas yra geresnis atsekamumas visiems produktams, nesvarbu, kokia jų būtų kilmė pasaulyje. O pabaigai norėčiau pasakyti komisarė štai ką. Reikia sustiprinti tą kontrolę ir stebėsiną, kurią atlieka komisija. Nes būtent e, jeigu bus pakankamai išteklių, jeigu bus vienodai elgiamasi pagal nustatytus standartus, tik tais atitinkamai viską patobulinus galima bus sukurti e, efektyvę veiksmingą muitinių sistemą. E, saugumas, kova su padirbinėjimu, įvairios kitos užduotis gali būti atliktos tokiu atveju, jeigu iškilus problemoms, kažkokiams nenumatytoms problemoms, kiekvienas veikėjas žinos, kokias taisyklės taikyti, sprendžiant tas problemas, kokius išteklius mobilizuoti, kad e, būtų ir kokių veiksmų, tinkamų veiksmų e, reikėtų imtis. Būtent toks jums tenka vaidmuo, nes antraip tas reglamentas, kurio mes siekiame priimti, tikrai neduos tokių rezultatų, kokių tikimės. Pirmininkė, spontaniški pasisakymai. Kolega Komi. Ačiū. Pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Aš pasisakau už tai, kad, kaip sako komisija, e, muitinių kodeksą reikia apjungti, reikia viską pritaikyti prie Lisabono sutarties, reikia atsižvelgti į vairias taisyklės bei suvienodinti taisyklės galiojančias valstybėse narėse. Reikia žiūrėti, kad būtų kuo labiau įsilėjama į bendrą rinką, kad būtų supaprastintos procedūros, informacinės, informacinės procedūros, pagerintas skaidrumas, e, augimas ir konkurencingumas. Aš manau, kad tokiu būdu kodeksas bus lengviau pritaikomas e, ekonominio subjekto, e, patvirtinto ekonominio subjekto statusas irgi turbūt būtų geras sprendimas. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už e, puikiai atliktą darbą. Pane Samoitova. Ačiū. Nauja redakcija yra geras dalykas. Sakoma, kad tikslas yra sumažinti biurokratinės kliūtis, tai padės sustiprinti vidaus rinką, tai padės sukurti vienodą informacijos sistemą. Daug kas bus tvarkoma elektroniniu būdu. E, tuomet bus galima verslininkams bandrauti su muitinė iš savo gyvenamosios vietos nebūtinai reikės keliauti į mūtinės tarnybą, tvarkyti įvairių procedūrų. Maničiau, kad procedūros taps iš tikrųjų spartesnės, geresnės, taip pat ir svarčiau judėti prekiams. Vals, pačiai mūtis administracijai į tai irgi labai svarbu, nes į tai padės geriau surasti e, įtartinės prekes ir atlikti tinkamiau kontrolę. E, Taip pat bus numatyta muitiniai tam tikri laiko apribojimai. Ir supaprastinimas taisyklių taip pat yra labai svarbus dalykas, kurio pasinaudos mažos ir vidutinės įmonės. Kolega Harbus, prašau. Uh, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip komiteto pirmininkas aš norėčiau padėkoti Konstance Grip ir kitiems e, šešėliniams praneš, visiems šešėliniams pranešėjams. Uh, Ir e, turbūt kitiems kolegoms, kurie galbūt klausosi mūsų šį vakarą, kadangi mūsų užtruko ir buvo sudėtinga pasiekti sustarimo darybų metu. Ir aš norėčiau padėkoti ir pirmininkaujančiai valstybei už puikų darbą, kadangi e, labai daug darbo teko nuveikti derinant deleguotusius ir gyvendinimo aktus. Ir e, kaip. E, kai kurie kolegos sakė, iš tiesų tai nėra vien tik tai techninio pobūdžio klausimai, tai yra ir politinės reikšmės klausimai. Ir norėčiau padėkoti ponui Selinskijui už e, bendratarpiavimą su mumis. Jūs prisidėjote prie mūsų darbo labai, e, labai žymiai, labai ženkliai, pabrėždamas, jog e, Tai buvo e, labai svarbus darbas ir jisai, jis galų gale rezultatas tapo gerokai kokybiškesnis negu e, tas darbo, pra, tai, kas, ką mes pradėjome pačioje pradžioje, o jis procesas prasidėjo dar 2006 metais. Ir dabar mes norime naujo sąjungos muitinės kodeksą, norime jį e, pastatyti naują politinį kontekstą, mes norime daryti spaudimą valstybėms narėms investuoti į tą naują sistemą ir ją tinkamai įgyvendinti, kadangi tai yra svarbu ne tik tai pačioms muitinėms, bet ir mūsų vartotojams, kaip pasakė ponia Muskartinė. Uh, E, įvairių produktų, prekių e, sauga yra labai reikšmingas dalykas. Kuo mažesnė yra administracinė našta, tuo geriau galime rūpintis mūsų vartotojų gerovę. Aš dėkoju visiems, kurie pristėjo prie šio darbo ir aš tikiuosi, kad e, rytoj bus šis vidaus rinkos komiteto pasiūlymas patvirtintas balsavimo metu. Ačiū dabar praneš, komisarui šiame tai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šiuose rūmose parodytas didelis dėmesys Sąjungos muitinės kodeksui parodo, kokios, koks svarbus yra e, muitinės klausimas, muitinių darbas visai visuomeniai mūsų ES verslui. Ir e, mūsų e, pasiūlymas yra labai svarbus žingsnis daugeliui, e, lemsiantis daugelį politikos sričių. Ir e, mes pabrėžėme mūsų. E, sąjungos e, muitinės kodekso modernizavimo e, darbų pabaigos reikšmę. Tai yra, mes ketiname, e, kiek manoma, greičiau imti įgyvendinti tą reglamentą, kad prisidėtume prie muitinės paslaugų pagerinimo visoje Europos Sąjungoje. Ir aš tikiuosi, kad šis muitinės kodeksas iš tiesų padės muitinėms E, pagerinti savo paslaugas e, e, tiek bendradarbiaujant su savo klientais, tiek ir gerinant vartotojų gyvenimą. Ir kadangi muitinės atlieka labai diskretišką, tačiau nepaprastai svarbų darbą ir tas darbas, tikėkime, bus dar efektyvesnis. Norėčiau dar kartą padėkoti Malcolmui Harborui už jo puikų darbą, poniai Legrip už jos puikų darbą ir visiems šešėliniams pranešėjams už jų puikų darbą, kadangi, kadangi tai buvo didžiulis e, e, dokumentas, labai techninis dokumentas. Aš labai vertinu tai, kad mes visi e, pajėgėme rasti kompromisą tokiu svarbiu klausimu kaip Sąjungos muitinės kodeksas. Ačiū. Dėkoju už jūsų malonius žodžius, sakau tai kolegų žodžiu, vardu. Dabar žodį suteiksiu pranešėjai, poniai Legrip. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems kolegoms. Mūsų diskusijos buvo intensyvios, tačiau labai e, konstruktyvios. E, Visą tai rodo, kad mes iš tikrųjų nuoširdžiai siekime sustiprinti mūtinės sąjungoje ir supaprastinti muitų, muitinės procedūras mūsų vidaus rinkos srityje. Mes manome, kad čia galima ieškoti dar papildomo mūsų ekonomikos konkurencingumo skatinimo potencialo. Daugelis kolegų minėjo, kad visoms 28 valstybėms turi būti taikomos tos pačios taisyklės viena sistema. Aš tą jau nekartą sakiau, tai yra iš tikrųjų esminis dalykas siekti, kad e, būtų kuriama paneuropinė muitinių sistema. Efektyvumas, supaprastinimas, procedūrų pagerinimas, e, administracinės, e, biurokratinės naštos mažinimas įmonėms irgi yra ypatingai svarbus aspektai, tai yra kelias atkurti Europos ekonomikos konkurencingumą. To turėtume tikslo nepamiršti. Na ir apibendrindama, norėčiau pasakyti štai ką. Ta minėjo ir kai kurie prieš mane kalbėjo kolegos. Kai kurie muitinės klausimai gali pasirodyti, na, tokie techniniai, technokratiški, labai sausi. Tačiau pusantrų metų padirbusi parlamente prie šio klausimo, galiu pasakyti, kad yra iš tiesų visai ne tai. E, ir ne taip, nes nuo muitinių priklauso mūsų ekonominių interesų gynimas vidaus rinkoje. Čia kalbame apie finansinius ES interesus ir jų apsaugą, nes, surenka, nes, net, nes yra surenkami muitų mokesčiai. Taip pat muitinės darbas yra susijęs su mūsų vartotojus, mūsų piliečių interesų apsaugas, mūsų gamintojų uh, interesų apsaugą. Ir ši sistema iš tikrųjų turi veikti kuo sklandžiau, kad konkurencingame šiame pasaulyje, kur konkurencija bus vis didesnė, būtų galima sklandžiai e, veikti. Įgyvendinimas bus labai svarbus dalykas, vykdomieji aktai dar bus e, priimti ateityje, mūsų laukia dar daug gražaus darbo ir tikiuosi, kad Europos parlamentas prie viso to prisidės taip pat konstruktyviai, elgsis budriai ir konstruktyviai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū poniai Ligrip. Kolegos, dėl kolegės Ligrip pranešimo balsuosime rytoj 12 valandą. O dabar posėdį baigiame.